2002 metų 25 e, straipsnį. Šio posėdžio protokolai bus paskelbti. GUE NGL frakcija siūlo Helmutą Šolcą paskelbti Europos ir Latino, Europos Sąjungos ir Latino Amerikos santykių delegacijos narių vietoj Mikaelio Gustafseno. Taigi, tuo būdu Helmutas Šolcas skelbėme e, šio, šios delegacijos narių.